ekonomikos pinigų komiteto pirmininkai poniai Bauls, prašau. Um, just... Ačiū. Norėjau tik paaiškinti, kad mes prašome atidėti e, teisėkros rezoliuciją, kad galėtume tęsti darybas su taryba. E, O kad ši plenarinė sesija norime suteiktų mums sustiprintus įgaliojimus, e, klausimas yra nepaprastai svarbus ir yra aišku, kad paprasčiausiai vienos pusės e, dėrybas vesti patiems su savimi kalbėti ir sakyti, kad nėra manevro laisvės, nėra bendra sprendimo procedūra ir tai mums netinka. Aš visiškai e, tikiuosi iš kolegų, kad mes pasiūsime tarybai stiprų signalą dėl šio klausimo. Dabar ponas Sančias. Gerbiamas pirmininkai, aš e, Elizos Ferreiros vardu e, kalbėjau su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais iš skirtingų frakcijų, taip pat išgirdome komiteto pirmininkės poziciją e, ir mes norime prašyti, kad būtų atidėtas balsavimas dėl teisėkoros rezoliucijas pagal mūsų e, taisyklės, nes mes e, e, sieksime, jeigu manoma, sustarti per pirmąjį svarstymą su taryba. Dėl to norime paraginti tarybą įsiklausyti, žiūrėti į mūsų balsavimo rezultatą ir pripažinti mūsų pirmininko laišką, bet tinkamai įsiskaityti, kuris išdėstų tuos rezultatus. Turiu konstatuoti, kad pagal 57 darbo tvarkos taisyklių antrąją dalį buvo paprašyta nukelti balsavimą ir dėl šios priežasties buvo jums suteiktas žodis. Dabar balsuosime dėl pagrindinio komiteto pakeitimų paketo. <clears throat> Tačiau ponia Ford pateikė ir žodinį pakeitimą. Prašau jį pristatyti, ponia Ford. Kolegos, du žodiniai pakeitimai. Pirmasis labai trumpas. E, jais abiems siekime, kad tai, dėl ko anksčiau sustarėme, dėl e, bendrosios rinkos ir kad principai, dėl kurių sustarėme Berbankų sąjungoje, yra e, atspindėtų šiame dokumente. Pirmas pakeitimas ir nedalyvaujančios. Tai žodžiai siūloma papildyti po žodžių kiekviena dalyvaujanti. Tokiu būdu bus užtikrinta, kad kiekviena šalis galės tarti savo žodį, kaip pavyzdžiui, jeigu bankas turi um, dukterinį banką um, jos šalyje. O antrą pakeitimą pristatysiu vėliau po to, kai balsuosim dėl šito. Pristatėte Tiksliau išgirdote žodinio pakeitimo pristatymą. Jeigu būtų prieštaraujančių šiam pakeitimui, tai prieštaraujantis kolegos turėtų atsistoti iš savo vietų. Ir tokių kolegų turėtų būti daugiau nei 40, sakyčiau, kad jų yra daugiau nei 40, apgalėstauju, ponė Ford, koks yra kitas jūsų žodinis pakeitimas, prašau jį pristatyti. Will... Ačiū perskaitysiu šį pakeitimą gana greitai, nes įtariu kolegos ir jam nepritars. Pakeitimas, bet kokia sąjungos atsakomybė susijusi su nestartiniais įpareigojimais ir atinkami kaštai e, tų e, dalykų e, pagal 16 reglamento straipsnį numato, kad komisija negali uh, E, jokių būdų traktuoti to kaip finansinių įsipareigojimų šalims, kurios yra nedalyvaujančios valstybės narės. Dalyvaujančios valstybės narės turi numatyti sistemą, kad leistų nedalyvaujančioms šalims gauti kompensaciją per trumpą laiką su palūkonomis e, už bet kokias sumas, kurios yra e, skirtos iš bendrijos biudžeto e, priemonėms numatytoms pirmoje pastraipoje. Mes nenorime sustabdyti bankinės sąlygos, bet labai norime aiškiai išdėstyti e, kaštų struktūrą. Okay. Gerai. Manau, ačiū labai. Abu žodiniai pakeitimai yra atmesti. Taigi dabar balsuosime dėl originalios teksto redakcijos patvirtintos komitete. Kas pritarėte, prašau kelti rankas. Kas prieš? Kas prieš, kas susilaiko? Gerai, galime pasitikrinti elektroniniu būdu. Trumparegiams tą padarysime, nes man balsavimo rezultatai buvo pakankamai aiškus. Ar visi kolegos balsavote? Balsuoti baigiame. Keturišimtai keturišimt vienas už, šimtas keturišimt vienas prieš septyniolika susilaikė pritarta. Dabar balsuosime dėl komisijos pasiūlymo su visais pakeitimais. Kas už, prašau balsuoti, kas prieš, susilaiko. Pritarta. Dabar prašymas pagal 57 straipsnio antrąją dalį nukelti galutinį balsavimą. Kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. Labai ačiū. darf zunächst Herrn Enrique Iglesias, Generalsekretär. Dabar pirmiausia norėčiau pasveikinti Enrique Iglesias, kuris lankosi su e, vizitu mūsų parlamente, jis yra viršūnį sustikimo e, Iberijos pusėsalio ir ES dalyvis. Dabar pereikime prie balsavimo dėl rezoliucijos, dėl komisijos reglamento, dėl šviešios, šaltos, šaltos keulienos, oškienos ir paukštienos. Vardinis balsavimas numatytas, pradedame balsuoti ir visi balsavote. Balsuoti baigiame. Pritarta. pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos, taip pat vienas vardinis balsavimas. Ponas Kasparė dėl darbo tvarkos. Pone pirmininkė, norėjau paklausti, ar nereikėjo kvalifikuotos balsų daugumos šiam, e, šią rezoliuciją patvirtinti. Jos prireiks kitai rezoliucijai. Dėl bendrųjų mūtų tarifų lengvatos sistemos e, čia reikalinga kvalifikuota balsų dauguma, kas už, kas prieš, atmesta. Dabar balsuosime pagal 87 A straipsnį. FD ir CR frakcijos, pons Protasievičius bei 402 kiti Europos parlamentarai prieštaravo pasiūlymui e, dėl 2010 metų tinkamos e, komisijos e, tinkamo reglamento dėl taršos leidimų aukcionų rengimo aplinkos komiteto e, rekomendacijų vadovaujantis bus ir vykdomas atitinkamas balsavimas. Kolega Žiobro dėl darbo tvarko. Pone pirmininkė, noriu e, pasisakyti dėl 174 straipsnio 4 punkto. Europos laisvės ir demokratijos frakcijos vardu mes siūlyme, kad balsavimas dėl šio punkto būtų atidėtas iki kitos sesijos. Ta tema nepaprastai svarbi Europos pramoniai, dėl to padidėtų energijos kainos, e, gamybos kaštai, padidėtų nedarbas. Nepaisant to, kokios asmeninės ir politinės nuomonės mes laikomės, atidėkime šį balsavimą. Reikia šiuos klausimus atidžiau panagrinėti, pergalvoti juos iš naujo prieš priimant sprendimus. Ačiū kolega Ziobro. Pagar darbo tvarkos taisyklės buvo teikiamas pasiūlymas balsuoti, pasiūlymas nukelti balsavimą buvo teikiamas taip pat pagal taisyklės, dabar gali vienas parlamento narys pritarti teikiamą pasiūlymą, kitas bals, pasakyti prieš, taigi balsuojame dabar dėl nukelimo. kas už, kas prieš. Vardinis balsavimas dabar kolega Speronė. Jums nesuteikiu žodžio. Jums žodžio nesuteikiu, kolegė Speronė. Aš suteikiau galimybę pasisakyti už ar prieš šį pasiūlymą, niekas nepasisakė, Europos parlamentas ne cirkas, mes jau balsavome šiuo klausimu. Namentliche Abstimmung, die Abstimmung ist eröffnet. Balsuojame vardiniu būdu, pradėme balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame? Pritarta. Balsuosime dėl rezoliucijos dėl padėties Ukrainoje, tvirtinsime bendrąją rezoliuciją. Balsuojame dėl e, ketvirtojo punkto iš trijų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už trečią dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. Pasitikrinkime elektroniškai dėl trečiosios dalies, pradedame balsuoti, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Pritarta. Septintų punktų pirmoji, pirmasis pakeitimas vardinis balsavimas, ponas Šolts pateikė žodinį pakeitimą, prašau jį pristatyti, ponas Šolts. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, atsižvelgiant į vakar įvykusią diskusiją ir atidžiau pažvelgus į Ukrainą, sakyčiau ir pasiūlyčiau, kad mes aiškiai parašytume, jog Ukrainy, Ukraino žmonės turi teisę nuspręsti be tarptautinių e, įsikišimo ateityje. Todėl aš siūlau pirmąjį pakeitimą performuluoti, cituoju. Pabrėžėme, tai, kad Ukraino žmonėms ir tik jiems e, tenka tei, prievalė nuspręsti e, dėl valstybės geopolitinės orientacijos ir kurioms tarptautinėms organizacijoms ir bendruomenėms Ukraina turėtų priklausyti, tai turėtų būti daroma be tarptautinio įsikišimo. Ir aš e, siūlau, kad 19 pastraipos paskutinis sakinys taip turėtų atrodyti. Kas nors prieštaraujate? Nematau prieštaraujančiųjų šis žodinis pakeitimas taptų priedo pirmai, pirmajam pakeitimui. E, balsuojame vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. <clears throat> Pritarta. Antras pakeitimas taip pat vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ir <clears throat> visi balsavote. Balsuoti baigiame. Atmesta. 14 pastraipa, originalus tekstas iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš. Kolega Brok dėl darbo tvarkos nori kalbėti. Pana pirmininkė, mėly kolegos, dėl tam tikros klaidos bendradarbiaujant prašymo teikėjui ir e, atsakingoms tarnyboms noriu atkreipti dėmesį į vertimo klaidą 14 pastraipą antrasis sakinys. Kalbama apie e, žodį preparation of targeted measures, tai yra tikslinių priemonių rengimas, o ne taikymas. Noriu tai atkreipti dėmesį, pirmininkas man jau sekretariato tarnybos šią informaciją pateikė, taigi mm, viską pataisysime, balsuojame, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. <clears throat> Balsuojame dėl visos rezoliucijos su pakeitimais, kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar Balsuokime dėl rezoliucijos, dėl padėties Sirijoje. Balsavimo sąraše šis klausimas yra šiek tiek toliau. Tikiuosi, kad kiekvienas rasite savo frakcijos rekomendacijas, kaip balsuoti. Rezoliucija dėl padėties Sirijoje. Šešios frakcijos teikia rezoliucijos projektą. Pirmiausiai antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta balsuojame dėl bendros rezoliucijos už prieš susilaiko pritarta. Dabar e, rezoliucijos projektas dėl padėties Egipte. Šešios frakcijos teikia bendrą rezoliucijos projektą. Pirmiausia, balsuojame dėl antro pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Devintoj pastraipo originalus tekstas, dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiama. Pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Neaiškus balsavimo rezultatas pasitikrinkime elektroniniu būdu. Dėl pirmojo pakeitimo pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Trečiasis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Balsuojame dėl rezoliucijos su pakeitimais. Kas už, prieš, susilaiko. Pritarta, pereikime prie rezoliucijos dėl ES Rusijos viršūnės sustikimo. Pirmiausiai Balsuosime dėl žaliųjų rezoliucijos e, pasiūlymo, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Dabar balsuosime dėl penkių frakcijų bendro rezoliucijos e, projekto, ketvirtoj pastraipo, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Trasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta penktoji pastraipa originali versija už prieš susilaiko pritarta, pirmasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta, šeštoji pastraipa originali versija dvi dalis, pirma dalis už prieš susilaiko pritarta, kas antra dalį prieš susilaiko pritarta, balsuojame dėl rezoliucijos su visais pakeitimais už prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl 2013 Bosnijos ir Hercegovinos pažangos ataskaitos rezoliucijų. Užsienio reikalų komitetas pateikė rezoliucijos projektą, dvyliktas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, ketvirtas pakeitimas vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Devintoji pastraipo originali versija, kas už pirmą dalį prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją prieš susilaiko pasitikrinkime elektroniškai, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Dešimtoji pastraipo vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. Penktasis pakeitimas, pradedame vardinį balsavimą. Baigiame balsuoti. Atmesta. Tryliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 11 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 15 viskas už prieš susilaiko pritarta, 6 pakeitimas vardinis balsavimas pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Antrasis pakeitimas atsiimtas 29 pastraipo originali versija, kas už pirmąją dalį prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. 14 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 8 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. Trečiasis pakeitimas iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją kas prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime trečiojo pakeitimo balsavimo dėl antrosios dalies rezultatus. Pradėme balsuoti ir visi balsavote balsuoti. Baigėme. Atmesta. Septintasis pakeitimas vardinis balsavimas pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 16 pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? <clears throat> Balsuoti baigiame. Atmesta. C konstatuojamoji dalis, originali versija iš dviejų dalių kas už pirmą dalį prieš laiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Labai sudėtinga man vertinti balsavimo rezultatus, nes nematau jokių instrukcijas duodančių žaliųjų frakcijos narių atmestą. Devintasis pakeitimas, kas už, prieš, pritarta, balsuojame dėl visos rezoliucijos vardinių būdų, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. <clears throat> Pritarta. Dabar balsuosime dėl 2013 metų. Kolega Posaltas dėl darbo tvarkos paprasė žodžio. Pone pirmininkė, šimties tvarka leiskite nusižengti taisyklėms. Niekas nenusipelno daugiau e, Bosnijai ir Hercegovinai kaip kolegė Pak ir manau, kad e, Patvirtinus šią rezoliuciją turėtume dar padėkoti poniai Pak už jos ištisus dešimtmečius dėtas pastangas šioje srityje. So, Frau Kollegin Pack, ein riesiger. Kolegė eh, Pak, gavote dabar didžiulę puokštę gėlių. Dabar balsuosime dėl 2013 metų buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaitos. Užsienio reikalų komitetas teikia rezoliucijos pasiūlymą. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš. Nieko ne, negaliu vertinti jūsų balsavimo. Kas už dar kartą? Kas prieš? Pritarta antrasis pakeitimas, kas už, prieš. Susilaiko pritarta. 22 pastraipo, originali versija dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš, susilaiko pritarta. 32 pastraipo, originali versija dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš, pasitikrinkime elektroniniu būdu, veikiausiai atmestą pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta. 50 pastraipo originali versija, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Trečias pakeitimas atsiimtas. 50 pirmoji pastraipa, kas už pirmąją dalį prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 58 pastraipa, originali versija, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl antrosios dalies, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta. 59 pastraipo originali versija dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš. Susilaiko pritarta. Dėl antrosios vardinis balsavimas pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Septintasis pakeitimas, vardinis balsavimas, praeidame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta balsuojame dėl visos rezoliucijos, o pakeitimas vardiniu būdu pradedama balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Balsuojame dėl 2013 metų Jotkalnyjos pažangos ataskaitos. Pasiūlymą dėl rezoliucijos teikia užsienio komitetas. Pirmas pakeitimas už prieš. Susilaiko pritarta. Pageidaujama pasitikrinti balsavimo rezultatus. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš. Taip pat pasitikrinkime elektroniškai, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Ketvirtasis pakeitimas dvi dalys, kas už pirmąją kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš pasitikrinkime elektroniniu būdu, praeidame balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš panašus balsavimo Rezultatas pasitikriname elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta. Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš. Susilaiko atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmestas septintasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Balsuojame vardiniu būdu dėl visos rezoliucijos. Pradėme balsuoti. Ar visi balsavote? Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar periname prie rezoliucijos e, dėl um, moterų lyties organų žalojimo panaikinimas. Ketvirtas, e, e, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Konstatuojamo dalis D, pirm, dvi dalis, pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Rebesta rezoliucija, varnis balsavimas. Norite patikrinti D dalies antrą dalį? Galime e, balsuoti kortelėmis. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Tai dabar visa rezoliucija. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. Najadės 2 veiksmų programa skirta vidaus vandenų kelių transportui remti. Pasiūlymas rezoliucijai, kurį teikia transporto komitetas, trečia pastraipa, kas už, prieš, Susilaikė priimta. Antras pakeitimas – vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Pirmas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 11 pastraipė originalus tekstas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Trečias pakeitimas vardinis balsavimas. Balsuokime. Gestimts. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Visa rezoliucija. Vardinis balsavimas. Balsuokime. Haben alle abgestimmt? Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Linkiu visiems gero kelio namo arba gero apetito tiems, e, kurie e, eisite valgyti ir kurie nepasiliekate balsavimo paaiškinimų, bet dabar prašyčiau visų iš salės išeiti greitai. Falls es nicht gelingt, werde ich gerne einige Kollegen auch namentlich auffordern. Und wir kommen jetzt zu dem. Dabar pereisime prie balsavimo paaiškinimo. E, pirmiausia, e, tie mm, balsavimo paaiškinimai, kurių nespėjome padaryti vakar. Pono Bach pranešimas.